Dear, dear colleagues, I would like to start the meeting. And the first point on our agenda is the adoption of the... Labadiena. Pirmiausia, šiandieną patvirtinsime darbo tvarkę. Mes nesame gavę jokių prašymų pakeisti darbo tvarkės projektą. Todėl suprantu, kad darbo tvarkė laikoma patvirtinta. Taip pat noriu Jūs informuoti, kad mūsų posėdis transliuojamas internetu Toliau posėdžio protokolų tvirtinimas. Tai yra sausio 23-24 ir vasario 19 dienos protokolai. Protokolai jums buvo pateikti, išplatinti ir jeigu jūs neprieštaraujate ir neprieštarausite vykstant posėdžiui, tai posėdž, mūsų posėdžių pabaigoje jie bus patvirtinti. Dabar pirmininkės pranešimai. Šiandieną po koordinatorių posėdžio mes paskelbsime apie koordinatorių sprendimus vėliau. Taigi dabar kiti dalykai. Džordžio Stavrakakis 2014 metų biudžeto pranešimą bus atsakingas Vesbara Grūt už uh, geležinkelio keleivių teisių apsaugos pranešimą, taip pat dar dėl vieno bendros geležinkelio sistemos ir Marisa Treves Šmit dėl geležinkelių sistemos Europos Sąjungoje. Be to, Karin Kalenberg rengs pranešimą nuomonę savo iniciatyvą, tai yra nuomonė apie tai, kaip ES galima sudaryti um, naujo verslui palankes veiklos sąlygas. Dar dalis uh, nuomonio atiteko socialdemokratams, bet neturime pakankamai informacijos apie tai. Be to, kadangi artėja kadencijos pabaiga, mes dar keisimės nuomonėmis apie pas, lėšų paskirstimus. Tai bus uh, kilimo nusileidimo laikų skirstimas. Tai bus pranešimas savo iniciatyva. Ir vasarį, kaip primenu, buvo priimtas sprendimas, kad iki kadencijos, parlamento kadencijos pabaigos kiekviena politinė frakcija renks bent jau po vieną savo iniciatyvą pranešimą priklausomai nuo temų, kurių sąrašas bus sudarytas. Ir remiantis EPP socialistų žaliųjų ir ECR pasiūlytomis temomis. Be to, galiausiai koordinatoriai sutarė, kad pirmoji savo iniciatyva rengiamų pranešimų grupė bus tokia EPP išmani specializacija. Socialistai renks pranešimą apie naują sanglaudos politikos programinį laikotarpį, regioninę politiką. Taip pat žalieji renks išmanių tinklų klausimų savo iniciatyvą pranešimą ir pono Gajas. Pranešimas, tikėkime, šiandieną bus aptartas, jisai susišaukė su šią temą. Be to, vasarį buvo sutarta, kad Alde ir Gue pateiks e, savo pasiūlymus dėl savo iniciatyvą rengiamų pranešimų. Be to, Alde mus informavo apie savo neigiamą nuostatą dėl pasiektų susitarimų, jie nebepritarė tam, dėl ko buvo susitarta pagal pirmąją temų grupę. Taigi tiek dėl susitarimų vasarį ir aišku, po to, kai vyks šiandieną koordinatorių posėdys, aš jūs informuosiu dar apie tolesnius sprendimus. Tiek pirmininkės pranešimo dabar. Ketvirtas darbo tvarkės klausimas Jenso Geiro pranešimas ES pramoninių rajonų regioninės strategijos. Ir šiandieną taip pat e, bus e, pristatyta studija, kuri atlikta pramoninių rajonų regioninės strategijos srityje. E, ponas Šenhoferis, Metis esančio vienoje biuro direktorius supažindinti su nepriklausomais tyrimais. Ir a, ponia direktorė Todlink pasisakys. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausia, noriu atsiprašyti. Man visada labai keista pristatinėti kažką, kai visa auditorija sėdim už mano nugaros. Aš jaučiuosi nejaukiai. Bet matyt, toks yra um, sumanimas šios salės. Na, Migelį, tikrai mes tiesiog darom išimti jums, ponė Todlink, leisdami ateiti pas mus į prezidiumą. Labadiena. Aš šiandieną jums pristatysiu e, nepriklausomo tyrimo rezultatus. Jis buvo atliktas pramoninių rajonų regionų strategijos atveju. Kai aš, žinot, šis klausimas labai įdomus. Kai aš lankiau universitetą, tai tada pramonės e, rajonų statymas kaip tik ir buvo pati politika. Jie dygo, kai grybai palitaus. O dabar kaip tik atsirado ir kitokia jau strategija. Esu tikra, kad jūs susipažinę su reikalo esme, bet trumpai priminsiu, kad vykstant struktūriniams pakeitimams atsiranda įvairiausių iššūkių ir su jais susiduria pramoniniai rajonai. Todėl kyla klausimas, kokie tai iššūkiai. Antras dalykas, o kokį vaidmenį vaidina sanglaudos politika ir aš pateiksiu keturis mano galva įdomius pavyzdžius. Mančesterio, Eseno, Lilo ir Vivau um, pavyzdžius, nes būtent šiuose miestuose vyko didžiuliai restruktūrizavimo darbas, nes jie buvo susidūrę su nemažiau rimtomis problemomis. Aišku, restruktūrizavimas vyko panaudojant struktūrinius fondus. Ir tada aš aišku pateiksiu ir kai kurių išvadų dėl sanglaudos politikos ir matyt dar šiek tiek pateiksiu kritikos sanglaudos politikos atžvilgių, nes nedaug iš tiesų yra skiriama pažangiems metodams dėmesio. Taigi dabar apie viską nuo pradžių. Prieš pradant kalbėti apie seniai suformuotas e, pramoninius rajonus, reikia pasakyti keletą žodžių apie tuos, apie tai, kokia yra pramonės svarba. Žinote, nors pramoniai žiniasklaida skiria labai daug dėmesio krizės metu, nes gamybos apimtis krenta ir savo laiku vaigų pramonė kaip tik skatina augimą, tai dabar jinai e, dėja to negali padaryti. Be, nes nepamirškite, kad anksčiau būtent pramonė sukūrė labai daug darbo vietų nuo 60 iki 200. O šiuo metu tikrai tiek daug yra nesukuriama. Ir e, dėl augimo struktūrinių pakeitimų, kaip matote ir skaidrėje, nurodyta, kad pramonė sudaro 16 procentų BVP. Pramonė buvo mūsų socialinio, kultūrinio ir ekonominio vystimosi variklis. Nebejotinai, kad per pastaruosius 15 metų pramonės vaizdas labai pasikeitė, joje našumas nuolatos augo, buvo dėgiamos naujovės, pramonės sektorius labai susiskaldė pagal gamybos pobūdį, daug paslaugų pradėta pirkti už sektoriaus ribų ir pramonės rajono vaizdas, kurį mes galėtume įsivaizduoti kaip rajoną kuriame iš kaminų kyla jodidumai, tai tikrai toks vaizdas nebetitinka tikrovės. Nes gamybos procesas labai pasikeitė. Visgi krizės metu mes matėme, kad būtent pramonės sektoriuje labai daug buvo atleista iš darbo darbuotojo. Todėl, kai dabar kalbame apie ūkio atkūrimą, reikia pirmiausia remtis gamybą atkuriant ūkį. Todėl pavyzdinė pramonės e, politikos strategijos iniciatyva yra labai svarbi, nes būtent ją siekiama skatinti pramonės augimą, susijęjant visą augimą su sanglaudos reikalais. Komisija <clears throat> E, galvodama apie ūkio atkūrimą, kviečia įvykdyti trečiąją pramoninę revoliuciją, būtent pertvarkant pačią gamybą, gamybos procesą ir uh, tas patalpas, kurios yra naudojamos gamybai. Pirmiausia, kalbant apie patalpas, tos patalpos turėtų uh, taupiai padėti naudoti energiją. Aš žinau, kad Jūs visi, kaip jau minėjau, įsivaizduojate pramonę kaip kaminų, iš kurių kyla juodi dūmai sektorių. Tačiau pramonės politika nėra vien skirta pačiai pramoniai. Jeigu jūs e, įsigilinsite, tai pamatysite, kad pavyzdžiui, Eurostatas jis įtraukia apdirbamąją pramonę, kai kuriais kitais atvejais į pramonę sektorių yra įtraukiamos ir paslaugos bet nebūtinai visada. Taigi pramonė šiais laikais nėra labai griežtai apibrieštas procesas ir jis pramonė yra suprantama kaip gamyba plačiaja prasme. Tikiuosi, kad jūsų nesuklaidins ši diagrama. Apačioje dešinėje mes bandome parodyti, ką reiškia pramonės politika. Pirmiausia, tai pramonės politika reiškia ES sukūrimą, Europos bendryjų sukūrimą, pirmiausia, kaip jūs žinote, anglės ir plieno pramoną suvienijant ir valstybės narės susivienijo, kad išspręstų pramonės nuopolio problemas ir aišku visai skatino pramonės e, gamybą, skatino pramonės augimą. Toliau pramonės politika buvo formuojama labiau vadovaujantis horizontaliuoju principu pagal sektorius, dar atsižvelgiant į verslumą, viešųjų pirkimų politiką, ir nemažesnė svarba formuojant pramonės politiką užėmė ir palankių verslo sąlygų sudarimas. Jeigu kalbėti trumpai, tai pati pramonės politikos savoka yra labai plati ir šią politiką sudaro atskirų sektorinių politikų visuma. Nebejotinai pramonės politikai ir pramoniai kaip patokiai poveikį daro ir kitų sričių politiką, pirmiausiai dera paminėti aplinkosaugos srityje, vykdoma politikai nei, nebejotinai daro poveikį pramoniai, bet nemažesnį poveikį daro ir, sakysime, politika formuojama energetikos srityje. Taigi, ar pramonės politika turi būti suvokiama siaurai kaip ne teritorinė politika? kuri visgi įgyvendinama yra konkrečiose teritorijose. Yra labai puikių pavyzdžių, kaip yra įgyvendinama konkrečiai, konkrečiose vietose gana abstrakti pramonės politika. Jeigu pasižiūrėsime anglijas, plieno, tekstilės pramonės raidą, tai pamatysime, kad kai tik atsirado e, naujas tarptautinis darbo pasidalymas, gamyba persikėlė iš vienų šalių į kitas šalis ir nebejotinai e, vietos, iš kurių pramonė, e, pramonės gamyba buvo iškilta, susidūrė su labai dramatinėmis pasiekmėmis praėjusio šimtmečio 80-metį. Dar vienas dalykas, kad uh, pramonė e, sektoriuje labai didelį poveikį daro tradicijos ir kultūriniai ypatumai. Todėl neabejotinai yra teritorijos, kuriuose pramonės politikos įgyvendinimas yra aktualus, nes, labia, nes jų pramonė labiausiai nukentėjo. Ir tai pirmiausia yra Anglijos pietryčiai, Rūro, visas baseinas Baskų šalis, šiaurės Prancūzija, rytinė Vokietijos dalis. Nereikia pamiršti ir aišku vidurio rytų Europos. Ir nors e, vidurio rytų Europa prisijungė prie ES palygyti neseniai, bet jie susidūrė su tam tikromis e, pramonės sektorių ištikusio bėdų pasiekmėmis. Todėl e, turiu pasakyti, kad apskritai pramoniai kaip po tokia ir jos politikai įtakos turėjo keletas veiksnių, kad ir Lisabonos sutartis, naujų valstybių narių įstojimas ir kai kurie kiti veiksniai. Tam, kad jūs abstrakčiai galėtumėt suvokti, kas vyksta, mes atlikome keturius tyrimus, bandydami įsiaiškinti kaip sprendžiamos pramonės problemos miestų, miestuose, nes daugiausia pramonė koncentruojama tam tikrose miestų teritorijose. Taigi mes bandėm pasižiūrėti, kaip yra pertvarkoma pramonė, kaip yra um, valoma žemė, kuri buvo užimta. Um, anksčiau pramonės fabrikų. Taigi mes atlikome keturis tyrimus Esene, kur, buvo, kur yra anglių ir plieno pramonė, Lilis Prancūzijoje, anglių tekstilės maisto pramonė, Mančesteris tekstilės pramonė ir Bilbao. Tai yra laivyba bei kalnakasyba nes e, Bilbao ple, buvo išplėstos laivų statyklos. Reikia pasakyti, kad Europos istorija pramonės požiūrių yra labai įdomi. Man buvo suteikta. Man, e, kadangi suteikta tik 20 minučių, aš negalėsiu jum labai detaliai pristatyti visų mūsų rezultatų, bet turiu uh, pažymėti, kad tai yra labai įdomus rezultatai. Taigi, kas bendro visais keturiais atvejais? Bendro tai, kad jie visi susidūrė su to pačiom problemom. Jie visiais keturiais atvejais kyla ilgalaikės perspektyvos uždaviniai, pavyzdžiui, užterštumo srityje ir vietų valymo srityje, senų pastatų pertvarkos Kažkada tai visose keturiose miestuose buvo pastatyti gyvenamieji namai, nes ten darbo vietų buvo daug, gyventojų buvo daug, bet tie gyvenamieji namai yra prastos kokybės, juos reikia modernizuoti. Dar vienas dalykas tai yra viešosios erdvės atnaujinimas. Ir restrus. Aš prisimenu, kai aš pirmą kartą lankiausi Rūro regione, mačiau tuos kanalus, uh, ir septintajame dešimtmetyje jie atrodė nepaprastai įspūdingai, bet ne dabar. Todėl uh, dabar te, tai, kas buvo įspūdinga anksčiau, tapo problema. Taip pat noriu pasakyti, kad visi, ket, visose keturiuose miestuose tikrai labai gerai buvo vykdoma pertvarka, kad apleisti pramoniniai rajonai prisidėtų prie miesto gerovės. Ir noriu paaiškinti, kaip jiems tai pavyko padaryti. Pirmiausia, aišku, reikia labai daug pinigų investuoti, bet vien tik tai investicinių lėšų nepakanka, norint atgaivinti miestus. Taip reikia e, išvalyti žemę nuo žalingų medžiagų, reikia atnaujinti gyvenamuosius namus, sutvarkyti viešasias erdves. Už šios darbus iš esmės yra atsakinga vietos valdžia, bet e, ji viena nieko nepadarytų, reikalinga bendradarbiauti. Ir Ruro regione, man atrodo, erdvinio planavimo institucija, kuri veikia jau seniai, ta, tai yra asociacija, kuri veikia jau seniai, pasirinko labai įdomų valdysenos modelis. Man atrodo, kad prieš 30 ar net daugiau metų nemažai vietos valdžios institucijų perdavė dalį įgaliojimų jungtiniai asociacijai, planuojant e, e, teritorinio planavimo klausimus ir kai kurių investicijų klausimus. Lili. Taip pat nemažą vaidmenį suvaidino tarp valstybinis bendradarbiavimas. Jūs žinote, kad Prancūzija istoriškai, tas Prancūzijos e, Lilio regionas istoriškai uh, istorinė raida jo ta, kad ten e, kalbama keliomis kalbomis ir todėl bendradarbiavimas prasidėjo teritoriniu lygiu. Pirmiausia, tai Lilis, Kortrikas ir Turnai. Bet toks trikampis susidarė, visi jie gyvendina europinės politikas. Ir tas bendradarbiavimas buvo sustiprintas. Ir kiti du miestai <clears throat> Mančesteris bei Bilbao irgi e, stiprino bendradarbiavimą. Svarbiausia visais keturiais atvejais buvo valdysenos klausimai, nes valdysena nėra vien tik paprastas struktūrizavimas, tai yra visa sistema. Dar vienas dalykas tai yra viešoji privačioji partnerystė. Bilbavo pavyzdžiui plėtros agentūra pasinaudojo e, vietos regiono finansinėmis galimybėmis ir sujungia jas su privačiomis galimybėmis. Ir aišku, labai svarbu, kad e, viskas būtų vientisa, kad būtų bendradarbiaujama planuojant, taip pat plėtojant ūkį ir taip toliau. Taigi pirmiausia bendradarbiavimas. Kitas pan, tinkamas vietos priemonių panaudojimas atsižvelgiant į nacionalinius tikslus ir reikalus. Aišku, sprendžiant šiuos uždavinius nėra kažkokio vieno recepto, kuris tiktų visiems, bet visada galima atsižvelgti ir pasinaudoti nacionalinėmis galimybėmis. Jungtinėje karalystėje, pavyzdžiui, regionai nėra taip labai stipriai plat, ple, uh, plėtojami <clears throat> užstatant naujas teritorijas, bet jie bando pasinaudoti pažangomis technologijomis. Ir uh, dėgiant naujas technologijas, tai pasiteisino. Esene. Vienas įdomiausių galbūt būtų pavyzdžių, nes ten buvo pastatytas didžiulis uh, E, tarptautinių paradų paviljonas, Iba Emšerio parkas ir pirmiausia jis buvo statomas pertvarkant keletą pramonės uh, vietų, Zėhė Zolverain konkrečiai, ir jos buvo integruotos į miesto plėtrą. Aišku, buvo parengta labai nemažai atskirų uh, projektų, bet jie buvo sujungti į vieną visumą Lilis. Pasirinko dar kitą variantą, tai yra nacionalinę e, technolo, intensyvių klasterių technologijų politiką, dekoncentraciją ir miesto plėtrą. O Bilbao pasinaudojo e, viešomis privačiomis partnerystės teikiamomis galimybėmis. Na, dar man liko penkios minutės, aš todėl apie uh, strategijų sėkmę nekalbėsiu, bet perėsiu iškart prie sanglaudos politikos, kokią naudą jinai gali duoti. Iš tiesų, e, pasinaudoti galima daug kuo, nes apribojimų netiek jau mažai. Jūs galite susipažinti iš jums pateiktos medžiagos, kaip sanglaudos politika padėjo plėtoti Lily Bilbao, Manchesterį ir Eseną. Tačiau reikia pasakyti štai ką kad tai buvo rajonų atkūrimas, konversija tų rajonų ir atitinkama vėlesnė plėtra jų. Dabar kokias galima padaryti išvadas, kokias mes padarėme išvadas. Pirmiausia, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad pramonės politika negali būti vienintelę rajonų pertvarkos politiką. Taip kažkada tai buvo 7-8-9 mečiuose, bet vienaip ar kitaip vyriausybės turi įvertinti, kas prisijims riziką už rinkas, kokiuose rinkose bus priekiaujama. Todėl atitinkamai šiuo metu Nevartinga yra taikyti tas technologijas, kurios naudą davė prieš 10-20 metų. Reikia ieškoti naujų technologijų. Tačiau nereikia pamiršti, kad būtent įvairinimo principas šiuo atveju labai svarbus. Nes jeigu bus užsiimama diversifikavimu, tai tikrai e, politika pasiteisins. Taigi pramonės politika ir strategija kaip patokia yra gana susijusi su rizika kurią privalu įvertinti. Pramonės politika iš principo turi būti skirta konkurencingumui tarptautinių lygių sustiprinti, o sanglaudos politika jau turi tarnauti ieškant e, kelių, kaip atgaivinti miestą. Nacionalinės pramonės politikos nebejotinai turėtų atsižvelgti į diversifikavimo aspektą. Dabartiniu metugi matome. Aišku, tai, ką aš pasakysiu, yra neįrodoma, nes nėra jokių galų galę ir statistinių duomenų. Bet pavyzdžiui, kada yra orientuojamasi link technologijų plėtros RTDI, tai daugelis e, pramoninių rajonų vis tik tai nesustiprėja, nes jie privalo konkuruoti dėl investicinių lėšų. Ir Lisabonoje, pavyzdžiui, e, jau išplėtotos teritorijos išlošia, rajonai išlošia daug daugiau negu tie rajonai, kuriuos reikia fiziškai dar išvalyti nuo pramonės taršalų. Ir kadangi sanglūdos politikoje nėra teritorinio aspekto, tai labai sunku pirmiausia yra įvertinti, kur panaudojami pinigai, kokią naudą gauna atskiri rajonai. Mes iš tiesų negalime šito įvertinti, nes mes galime programas įvertinti teritorinių lygių, bet ne žemesnių lygių. O jūs žinote, kad yra labai daug dar pramonės rajonų, kuriuos planuojama pertvarkyti, atgaivinti, o jiems, o tiems darbams reikalinga gauti lėšų. Bet kaip jau minėjau, pinigai anaip tol ne viskas. Man atrodo, kad sanglaudos politikai iš esmės trūksta tokio principinio gero teritorijos integracijos aspekto. Aišku, nieks nedraužia jį įtraukti, bet nepamirškite, žemės ūkio ir kaimo plėtros fondai numato tokį integruotą požiūrį, jūs žinote, yra lyda programa, kurioje atsižvelgta ir į teritorinį aspektą. O sanglaudos politikoje to teritorinio aspekto trūksta. Taip jisai atsiras, kai bus patvirtintas naujas reglamentas, bent jau kaip galimybė. Ir atsiras galimybė tada taikyti teritorinio pobūdžio priemonės. Atrodo, kad dabar visgi ne visos priemonės išliks kadangi dėrybose, pavyzdžiui, dėl 5 procentų yra nesutariama. Taigi, ko reikia pramonės rajonams, seniems pramonėms rajonams, kokią pagalbą reiktų teikti iš sanglaudos srities. Na, pirmiausia, tai reikėtų plėtoti bendradarbiavimą, kad, ir, turi, kad reikia užtikrinti, kad pramonės rajonai turėtų galimybę pasinaudoti sanglaudos politikos lėšomis, bet kaip jūs žinote, per vietos veiksmų planus yra labai nedaug galimybių gauti tokį finansavimą. Todėl manau, kad pagrindinį vaidmenį suvaidintų integruotas teritorinių investicijų metodas, nes jis būtent ir leistų tinkamai pertvarkyti pramonės rajonus ir juos integruoti į miestų plėtrą. O tai yra, mano galva, labai būtina ir absoliučiai būtina, kad ne tik būtų teikiama finansinė pagalba, bet taip pat ir būtų padedama plėtoti bendradarbiavimą. Ačiū. Uh, Dėkoju diskusiją surenksime, kai išklausysime ir kito kalbėtojo. Dėkui, pirmininkė. Norėčiau sureaguoti į tai, kas buvo tik ką pasakyta. Norėčiau taip pat pateikti ir savo minčių, e, pranešėjo minčių kuriam atstovauju. Dokumentuose rasite ataskaitos projektą, pranešimo projektą, kuris remiasi darbiniu dokumentu, kuris jau buvo pristatytas. Tame pranešime yra nemažai pasiūlymų komisijai ir valstybėms narėms, kaip galima išspręsti pramoninių rajonų problemas, kokios didžiausios problemos uh, kyla tose senuosiuose pramoniniuose rajonuose. Tai siejasi su tuo, kas nurodoma studijoje, tyrimuose, pranešimo projektas apibūdina buvusių industrinių zonų problemas. Tai yra zonos, kuriuose praeitie vyko labai aktyvi ekonominė veikla, O įvykus pasikeitimams reikėjo prisitaikyti prie tų pasikeitimų per labai trumpą laiką. Mm, tos zonos negali gauti visų reikalingų išteklių, lėšų, kad galėtų išspręsti jose esančias problemas. regioninių valstybių narių ir europinių lygmenių yra galimybių, kurios leistų šiom zonom atsigauti ekonomiškai, bet ne visuomet tos priemonės atspindi tose regionuose esančias problemas. Norėdami skatinti tų regionų vystimasi, turėtume naudotis struktūriniais fondais kuo efektyviau, siekdami spręsti šių regionų problemas. Pranešime kreipiamas į valstybės narės, kad naudos paramos gavėjai nesusidurtų su ypatingai sudėtingomis paramos teikimo procedūromis. Tas jau ne vieną kartą buvo minėta, ne vieną kartą buvo minėta, kaip svarbu supaprastinti visas sudėtingas procedūras. Ir kaip svarbu, kad vietoj, kad regioninių ir nacionalinių lygmenimis europinės taisyklės nebūtų dar labiau apsunkinamos ir sukomplikuojamos. kokios pagrindinės problemos galima dėrėti su atitinkamais regionais, renkti regioninės strategijas ir teikti paramą. Jūs minėjote anksčiau, kad lyderystės principas turi būti taikomas ne tik kaimo vietovėms, bet ir miesto vietovėms. Pranešėjas taip pat mano, kad e, naudojant tas lėšas ir tas galimybės galima sėkmingai spręsti industrializuotų regionų problemas. Pranešėjas prašė manęs pristatyti jo pranešimą, tą aš ir padariau, o dabar norėčiau pateikti keletą asmeninių komentarų. Struktūrinė politika per ateinančius septynerius metus. Mes turėjome jau seniai daryti tą, ką tik dabar planuojame daryti. Mes neskiriame pakankamai dėmesio pramoniai, galvodami, kad svarbiausias dalykas yra paslaugos. Tame mes klydome, mes netinkamai vertinome situaciją. Dabar supratome savo klaidą ir aišku, kad dabar tas klaidas ištaisyti mums reikia daug daugiau pastangų, negu kad jei būtume pamatę, kad klystame anksčiau. Aš esu iš rytų Vokietijos. Saksonijoje, Turingijoje yra nemaži industrializuoti rajonai, kurie sugriuvus Berlyno sienai praktiškai irgi sužlugo, bet ten buvo taikoma struktūrinė politika. Ir dabar e, matome, kad ta politika įkvėpė tiem regionam naują gyvybę. Aš manyčiau, kad iš tiesų struktūrinė politika, struktūrinė parama gali būti naudinga nauja sanglaudos politika, ko gero, leistų mum dar labiau pagerinti situaciją. Dėl to turime neužmiršti konversijos aspektų bei paramos įmonėms tokiuose industriniuose regionuose, skirdami pakankamą dėmesį mokslo ir technikos vystimui. Aš tikiuosi, kad galėsiu ateityje dar ir daugiau pasiūlymų pateikti šią linkmę. Noriu dar kartą pabrėžti, kad labai svarbu suprasti, kad pramonė yra svarbi ne tik ne Europos Sąjungos valstybėms, turime suvokti, kad pramonė yra labai svarbi ir Europos Sąjungai. Turime skatinti naujas fam, pramonės formas ir manau, kad struktūrinė politika leis mum įgyvendinti savo tikslus. Dėkui, dabar kalbės šešėliniai pranešėjai. Dėkui, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti už studijos pristatymą. Turime ruoštis ateičiai. Turime nebenaudoti senųjų praeities metodų. Turime investuoti į sektorius, e, kurie yra daug žadantis. Šis pranešimas yra puikus pranešimas. Jisai skirtas regionams, kurie labai sunkiai patyrė pramonės žlugimo pasiekmes. Dėl to kyla klausimas, kaip šiandien Europoje turėtume elgtis, kaip turėtume diversifikuoti regioninę ekonomiką, kaip turėtume elgtis, kai įmonės iškeliamos kitur. Turėtume supaprastinti administracinės profe, procedūras, kad jos būtų kuo prieinamesnės naudos gavėjams. Paramos skaidrumas. Turėtume skirti prioritetą tam, kas yra ekonomikos pagrindas, tai yra smulkios ir vidutinės įmonės. Tai yra amatų paslaugų sektorius, tai taip pat yra socialinės ekonomikos sektorius. Kultūros, kultūros ir kūrybos pramonės sektorius yra labai svarbus. Jūs kalbėjote apie Lilį, ponė. Lilija yra stotis, kuri buvo paversta uh, populiarių kultūros objektų. Eh, pastatas buvo atnaujintas, dabar jisai aplinkos prasme pažangus objektas, turi saulės baterijas ir labai populiari kultūrinė vieta. Taigi integruotos strategijos turi atspindėti tos teritorijos, kuria yra skirtos poveiki, poreikius. Regionai turėtų bendradarbiauti. Norėčiau pabrėžti keletą svarbiausių elementų turėtume siekti didesnės sinergijos tarp Europos socialinio fondo ir kitų ES fondų. Socialinis fondas čia turėtų vaidmin, vaidinti svarbų vaidmenį. Siekdamas skatinti inovacijas. Labai svarbu, kad būtų ir toliau mm, siekiama žaliosios ekonomikos, naudojamasi atsinaujinančiais energijos šaltiniais. Tik taip galėsime ramiai žiūrėti į ateitį. Dėkui. Ačiū toliau, Marija Tereza. Dėkui, ponė pirmininkė savo ruoštų taip pat norėčiau padėkoti už visą atliktą darbą rengiant šį pranešimą. Penktasis punktas vardyje pagrindinius iššūkius, ypač ekonomiškai žlungančiose regionuose. Daugelis lėšų gali būti skirtos iš ES fondų. Taip galima padėti žmonėms neturintiems darbo, galima investuoti į naujas, konkurencingesnės ir efektyvesnės struktūras. Mes kartais užmirštame, kad lėšos naudojamos vienoje valstybėje narėje neturi būti skiriamos gamybai perkelti į kitas valstybės narės. Norėčiau pasakyti. Štai ką, Karima Dėly tą jau paminėjo, bet noriu pasakyti, kad man ši sritis yra labai svarbi. Studijoje tai yra paminėta, reikia e, konversijos strategijose didesnį dėmesį skirti kultūros e, galimybėms kultūros ir kūrybos sektorius galėtų veiksmingai prisidėti prie tokių pramoninių zonų atsigavimo. Tokių pavyzdžių yra nemažai. Galima atnaujinant sukurti įvairių kultūros objektų, amatininkų dirbtuvių, kino teatrų ir kitų kultūros objektų. Taigi, kūrybinė rekonversija, kūrybinė e, konversija tokiuose pramoninėse zonose yra vienas iš kelių, kuriuo galėtume eiti. Dėkui, toliau Alain Lambert. Dėkui už tai, kad šiandien svarstome tokią įdomią temą. Yra pranešimas, yra ir studija. Noriu pasakyti, kad tie pavyzdžiai, kurie buvo pateikti, puikiai atskleidė situaciją ir tai, ką galima nuveikti. Rezultatai iš tiesų labai pozityvus. ir pozityvus dar ir dėl to, kad pavyko pakeisti mąstymą. Norėčiau paklausti, ar mes žinome, kokiem kitiem, kokiem regionam grėsia tokia grėsmė, ar žinome, kur problemos atsiras artimiausioje ateityje. Mano regione dvi didelės chemijos įmonės nutraukė savo veiklą dėl įvairių priežasčių. Europoje Europos įmonės perkels savo gamybą į kitas pasaulio vietas. Taip pat ir dėl to, kad energija ES labai brangi. Ar mes žinome, kas mūsų laukia per ateinančius dešimt metų. Jūs savo pristatymo pradžioje minėjote išmanesias technologijas, smart technologies. Minėjote, kad tai neturėtų būti tik moksliniai tyrimai ir plėtra. suprantame, kad šie dalykai jau yra numatyti ir horizonto programoje, tam skirta apie 70 milijardų eurų. Sanglaudos regioniniai fondai turi daug daugiau lėšų. Ko gero reiktų naudotis jūsų siūlomais integruoto požiūrio metodais. Reiktų naudoti naujovišką sanglaudos politiką Ir tai galėtų būti ne tik svarbus atstatymo, atkūrimo instrumentas, bet tai leistų ir skatinti užsiemimą naują veiklą. Mano regione Enthovene 10 tūkstančių žmonių neturi darbo. Mūsų ekonomika dabar daug labiau diversifikuota. Joje atsirado naujos įmonės, nanotehnologijų įmonės, kurių seniau ten net nebuvo. Turėtume skirti didelį dėmesį moksliniam tyrimam ir plėtrai, remti tai, kad galėtume sukurti naujoviškų įmonių. Děkuji, Odži Vlašak. Paní předsedkyně, dovolte eh, i mě, abych. Děkuji. Pirmininkė, Leiskite ir man padėkoti Jums už šį tyrimą, kuriame buvo nagrinėjama, kaip senosios pramoninės zonos galėtų būti atgaivintos, kaip galima būtų atkurti jų ūkį. Jūsų pateikta informacija tikrai buvo labai įdomi ir naudinga mums. Šios, šiuose didmešių zonose sukūrima apie 80 procentų visos Europos bendro vidaus produkto. Tai parodo tik tai, kad tai iš tikrųjų didžiulės svarbos teritorijos. Integruotas teritorinės investavimas, mano galva, yra labai svarbi priemonė. Būtų gerai, jeigu mes galėtume padidinti šiems tikslams skirtą portfelį. Pavyzdžiui, galėtume prie jo pridėti programos Horizontas 2020 lėšas. Labai svarbu yra, jog atskiros strategijos būtų tarpusavį susijėtos. Į tai būtina atsižvelgti, formuojant šias e, strategijas. Mes turime įvairias Europos lygmenių taikomas strategijas, bet juk regionai ir miestai taip pat turi savo strategijas privalu atsižvelgti ir į jas. Mes norime, kad visi šie veiksmai papildytų vienas kitą. Lyderis - tai yra dar viena priemonė, kuri jau buvo paminėta ir kuri gali būti labai naudinga miestams. Aš asmeniškai susitikinęs, kad programa lyder galėtų būti pritaikyta ir kaimo vietovėse, mažesniuose regionuose. Mes nenorime sukurti trinties tarp e, regionų, miestų ir nacionalinių ligmens politikų. Apie tai reikėtų pagalvoti. Dėkoju, tai tiek ir ne, nekantriai lauksiu jūsų atsakymo. Dėkoju. Pane Hibner. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš dirbu Envi komitete ir todėl norėčiau taip pat pasidalinti su jumis keliomis mintimis, pasakoti apie tai, apie ką šiuo metu yra diskutuojama aplinkosaugos komitete ir kiek tai yra susijęs su šiuo klausimu. Pirmoji pastaba. Aš pirmiausia norėčiau pasidžiaugti tuo, kad šis klausimas atsirado mūsų darbo atvarkėje. Puiku, kad mes apie jį kalbame. Mes dažnai kalbame apie regionų plėtrą, tačiau e, labai retai atsižvelgėme į tai, jog miestų zonoms, didmeščių zonoms, kuriuose e, kažkada buvo galinga pramonė, reikia taip pat mūsų pagalbos. Aš manau, kad labai svarbu yra apsaugoti, gerąją prasme apsaugoti tas senasias didmeščių pramoninės zonas. Padėti ir šioms zonoms klestėti. Kaip jau šiandien ir sakė, reikia padėti šioms zonoms e, persitvarkyti, atsižvelgiant į uh, į jų ypatumus, į, į jų ekologinius poreikius. Reikia padėti šioms zonoms e, atsigaivinti žaliają prasme. Ir tai gali būti ne vien grynos e, žaliosios zonos, bet šiuose zonose galima labai sėkmingai plėtoti ir naujas technologijas. Labai dažnai, kai kalbame apie pramonę, įsivaizduojame, jog e, pramonė tai yra tik tai prekių e, gamyba, kad tai yra vien e, technologijos, vien sunkioji technika. Tačiau reikia pakeisti šį požiūrį. Reikia suvokti, jog šios zonos yra labai įvairialypės ir kad joms reikia padėti. Jos gali plėtotis, gali vystytis, gali keistis, gali da, tapti žalesnės. Ir šios senosios pramoninės zonos galėtų pradėti tikrąją energetinę revoliuciją. Mes turime pakeisti visą savo sunkę pramonę, pakeisti tai, kaip ji veikia šiuo metu. Mums reikia atgaivinti ūkio auginimą, augimą. Nes jaunimas šiandien yra susirūpinęs, kad mūsų ūkis stagnuoja. Ir šios pramoninės zonos gali suteikti mums šansą, gali atverti naujas galimybės. Jau buvo e, kalbėta, kad šios zonos yra labai svarbios, kad mes nuo jų priklausome ir negalime leisti joms sunykti. Dar vienas svarbus dalykas tai yra e, tvarus augimas. Tvari, darni plėtra. Tai yra labai aktualu vargu ar galime tikėtis, kad mes savo didmešių, didmešių zonose sukursime uh, silicio slėnį, kaip tokį, koks jis egzistuoja da, JAV. Ne, reikia ieškoti kitų būdų. Svarbu šias zo, miesto zonas išsaugoti. Reikia surasti tinkamą pusiausvyrą tarp viešojo transporto ir aplinkosaugos reikalavimų. Dažnai būna taip, kad, pažiūrėjau, kai uždaroma kur nors e, kokią nors gamiklą, tuomet iš karto ir nutraukiamas susiekimas su, su ta gamikla, nes teigiama, jog jų niekas tenai nebedirba ir kamgi reikalingi autobusai ar, ar tramvajaus linijos. Bet tai yra netinkamas požiūris. Dar vienas svarbus dalykas yra įtraukti gyventojus į visus šių zonų atgaivinimo projektus. Reikia jiems paaiškinti, kodėl planuojama užsimti tokią ar tokią veiklą, tokioje tokioje vietoje, vieto reikia paaiškinti, kodėl tai gali būti įdomu ir naudinga. Ir iš visos širdies aplinkosaugos komiteto vardu noriu Jums padėkoti padėkoti už tai, kad jūs iškėlėte šį klausimą ir būtų labai gerai, jeigu jūs galėtumėte atsižvelgti į aplinkosaugos komiteto nuomonę. Dėkuoju. Aš nežinau, ar kas nors iš Europos komisijos norėtų ką nors pasakyti. Ne? A, prašau. Ne, aš neparengiau jokio pareiškimo, bet peržiūrėjau tyrimo rezultatus, išvadas, kurios e, padarytos dėl išmanios specializacijos ir susidomėjęs klausiausi čia vykusios, mano galva, labai įdomios diskusijos. Ir tikrai norėtume pasveikinti šį komitetą, ypač poną Gają, parengus puikią nuomonę. Uh, Ir mes patys e, manome, kad išmani specializacija turi tapti labai rimta priemonę ir būtina suartinti pramonės politiką ir sanglaudos politiką. O kalbant apie tuos rezultatus, kurie šiandieną buvo pagarsinti, tai norėčiau perspėti, kad nedarytume vienos labai dažnai daromos klaidos atliekant tyrimus. Ir tos klaidos galima išvengti, jeigu uh, pasižiūrėsite į komisijos paskelbdas gairias. Nereikėtų galvoti siaurai apie išmanę specializaciją, nes specializacija labai dažnai galima neteisingai suprasti kaip tam tikros vietovės tik tai plėtrą, bet uh, <clears throat> Išmani specializacija reiškia, kad regionas ir rajonas yra plėtojami pirmiausia panaudojant vietos išteklius. Ir tai yra tikrai labai e, sudėtinga šio laikinė plėtros priemonė. Mes siūlome 11 e, sričių, 11 temų, ne tik tai vieną. Ir tokiu būdu, pasinaudojant šios išmanios specializacijos galimybėmis, tikrai e, įmanoma pertvarkyti pramonės rajonus bet atsižvelgiant į tuos įgūdžius, į tą kompetenciją, kuri egzistuoja pertvarkomo rajono vietoje. Nes labai svarbu nepamiršti štai šito um, aspekto, nes dėrybose su valstybėmis narėmis, kas beje džiugina, mes matome, kad labai rimtai yra žiūrima išmanios specializacijos metodo panaudojimą, praeitįje taip nebuvo, bet dabar jau pradeda, pradedama vis daugiau skirti dėmesio turimiems ištenkliams, rengiant naujas programas. O tai reiškia, kad mes įžengėme į labiau strateginio mąstymo etapą. Ir e, Dar vienas svarbus dalykas - susijimas su regioninėmis strategijomis. Vat būtent šiuo atveju būtinas bendradarbiavimas, ypač rengiant ateities bendradarbiavimo programas, to nereikėtų pamiršti. Taigi, kaip valstybės narės tą padarys? yra, aišku, jų reikalas, bet jos turi padaryti taip, kad visi kuriami klasteriai ar sistemos remtųsi sukaupta e, patirtimi, specialiaja patirtimi ir būtų panaudotos kuo plačiau ir kitiems tikslams pasiekti. Aš manau, kad čia prasme naudinga bus horizontai 2020. Um, viziją. Ir tikrai mes komisija dar nekartą su jumis kalbėsime šiomis temomis. O dabar Konstanca. Ačiū, ponė pirmininkė. Tikrai buvo iškelta labai daug įdomių klausimų ir pabandysiu į kai kuriuos sureaguoti, bent jau į tuos, kurie mano galva svarbiausi. Ar tikrai mes žinome, kokie uh, pavojai slypi kokie rajonai atsidūrė sudėtingiausioje padėtyje. Na, aš manau, kad pirmiausia, nereikia, reikia pasakyti štai ką. Daugeliu atveju sanglaudos politika skiria dėmesį mažoms vidutinėms įmonėms ir panašiems dalykams. Bet tikrai, kiek aš žinau, netiek daug dėmesio buvo skiriama pramoniai. Todėl man sunku būtų pasakyti, kokie pramonės rajonai turi būti tvarkomi pirmiausiai. Ponas Nislorai. Uh, Jūs, sak, jūs teisingai pastebėjote, e, technologijų plėtra ir dėgymas yra būtinas dalykas, bet mes nematome tam tikrų prieštaravimų, kuriuos jūs iškeltė. Nu, sakykime, viename regione yra viena programa, kitame regione kita programa, o trečias rajonas, na, sakykime, kūrė universitetinį miestelį. Ir visą tai įmanoma susijęti tarpusavyje. Uh, ypač e, panaudojant universitetinę bazę, nes nebejotinai universitetai e, kur kas geriau sugebės pritraukti reikalingų lėšų, negu vien tik tai, sakysime, tie, kurie bando atnaujinti infrastruktūrą. Manau, kad viskas priklauso nuo pasirinkto požiūrio į ateitį. Aš norėjau pasakyti, kad iš tiesų netiek daug ir žinome, kaip išleidžia mos uh, e, sanglaudos fondų lėšos. Taip, teritorinių lygių viskas aišku, bet kada pažiūrime toliau, periname į žemesnį lygį, tai tada tampa nebeaišku. Ir galima aišku, pavyzdžiui, mes e, domėjomės, kaip viskas vyksta, kad atliekami eksante tyrimai. Ir turiu pasakyti, kad pavyzdžiui, Vokietijos kai kurios federalinės žemės nelabai suinteresuotos skirti lėšų tam tikriems rajonams, nes jos tai turi daryti panaudodamos ministerijos skirtas sektoriui lėšas. Todėl aš net dar nepastebėjau, kad nacionalinių lygių, vietos valdžios lygių būtų ženkliau prisidedama. Dabar lyda metodas. Na, žinot, miestams vargu ar būtų galima jį pritaikyti, Čia tai teisinga pastaba, bet man pasirodė, kad pati metodologija lydė programos yra pakankamai įdomi, todėl kad jos dėka atsižvelgta į teritorinį aspektą. Nes faktiškai, pavyzdžiui, NVO, kurios dalyvauja priimant sprendimą, nu negali NVO priimti sprendimo, kada reikia spręsti apie infrastruktūros plėtą, bet dalyvauti to sprendimo prieimėme jos gali. Labai ačiū, labai ačiū už jūsų reakciją, ponia Lambertai. Na, aš tiesiog pagalvoju apie du dalykus. Jeigu mes nežinome, kas vyksta chemijos pramonėje, kas vyks chemijos pramonėje per artimiausius dešimt metų, tai tada mūsų e, agentūra atitinkama labai prastai dirba. gal analizuojant gal pranešimą mes turėtume pagalvoti, ar nereikėtų kalbėti apie labiau aktyvesnės priemonės. Vienais atvejais priemonės yra sutelktos labiau vienoje teritorijoje ir nebejotinai tada jos, jų panaudojimas daro poveikį. Kitas dalykas. Aišku, miestuose galima pasinaudoti integruoto teritorinio planavimo priemonę. O šiuo atveju, kai mes kalbame apie pramonės rajonus, tai jau o, integruotos teritorijos aspektas yra pačios valdžios pasirinkimas. Ar naudoti tą metodą ar ne. Nors nebejotinai yra to metodo taikymo puikių pavyzdžių. Bet gal štai kas svarbu. Pramonės rajonų rekonstrukcija reikalauja, kad nacionaliniu lygiu būtų prisimti tam tikri rimti įsipareigojimai, nes ypač ekonominė analizė turėtų atsižvelgti į visus galimus taikytinus metodus ir tų metodų poveikį. Tokiu būdu yra ir teritorinis klausimas, ir fizinis plėtros klausimas, bet nemažiau svarbus klausimas yra ateities perspektyva. Nes tai, kas įvyko Bilbao ar kitose jūsų ištirtose vietose, aiškiai rodo, kad patys žmonės turėtų keisti savo požiūrį į tokias teritorijas, bet tam reikia labai didelių investicijų. Taigi, kaip matome, faktiškai e, pramonės rytyje niekada nepakaks vieno ar dviejų metodų, vienos ar dviejų priemonių. Reikia tikrai e, priemonių įvairovės. Todėl turi būti rengiamos nacionalinės pramonės rajonų pertvarkos uh, strategijos. Ir jau tada tų strategijų ribose neabejotinai integruotų teritorijų principas galėtų būti naudingas. Tačiau ne Europa turi tokius sprendimus priimti ir ne Europa turi apmokėti tokių sprendimų gyvendinimą. Tai turi būti daroma nacionaliniu lygiu. Aišku, mes galime dar ir ateityje pasvarsyti šios labai įdomius dalykus ir manau, kad tikrai per artimiausios dešimt metų visi šie klausimai bus labai svarbus. Dėkuoju, turėsime baigti svarstyti šį klausimą. Aš ir taip nemažai laiko jums suteikiau. Dabar reikėtų tik tai aptarti, iki kada galima pateikti pakeitimus. Jūs galima teikti iki 12 valandos kovo 21 dienos. Dėkoju Jums. Dėkoju, o dabar galime perėti prie penktojo darbo tvarkės punkto, tai yra prie Ryka Manė pranešimo dėl inovacijų siekiant tvaraus augimo ir dėl bioekonomikos Europai. Ir suteikiu iš karto žodį mūsų pranešėjai Reika Maner tam, kad jį pristatytų savo parengtą dokumentą. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan todeta, että tämä biotalous sektorina on todella... Dėkoju. Pirmiausia, aš norėčiau pasakyti, kad bioekonomika yra labai svarbus mūsų ateičiai, visos Europos ateičiai sektorius. Uh, labai svarbi, svarbi šių ekonomika ir regionų plėtrai. Bioekonomika atveria labai daug naujų galimybių, ypač kuria naujas darbo vietas. Bioekonomika yra sumani, išmani, ž, ekologiška ekonomika. Ar tai visiškai atitinka mūsų strategija Europa 2020? Dabar kalbėjome apie, apie tai, kaip bioekonomika galėtų padėti regionams ir kodėl jie yra svarbi regionams. Aš manau, kad mes turėtume pagalvoti apie tai, kaip galima būtų pritaikyti struktūrinių fondų lėšas tam, kad galima būtų plėtoti tokį uh, išmanųjį, ekologišką bioūkį. Daug ką galima būtų dar gerinti, daug ką galima būtų tobulinti. Taigi, turime labai aiškiai pasakyti, kad kad bioekonomika turėtų būti pritaikyta tam, kad ji padėtų mums aukti ir rūpintis mūsų aplinka. Ji turi būti labai protingai sutvarkyta, atsižvelgiant uh, į mokslinius tyrimus ir pritaikant naujausias e, inovacijas. Bioekonomika gali padėti mums atgaivinti ūkio augimą. Gali padėti mums kurti naujus e, farmacijos, pavyzdžiui, produktus, dėkti naujas e, ir įvairias inovacijas. Ir svarbiausia, bioekonomika gali padėti mums kurti naujas darbo vietas. Tai yra labai svarbu. Labai svarbu yra, to, e, būtent dėl to svarbu yra tinkamai finansiškai paremti bioekonomiką, ypač regionuose. Reikia labai aiškiai pasakyti, jog mums reikia tokių priemonių, kurios padėtų mums visiškai išnaudoti regionų potencialą. Atsižvelgiant be abejo tai, jog turime jau e, įvairių priemonių, įvairių instrumentų, Tačiau dažnai jos taikomos nepakankamai gerai koordinuojant vieną priemonę su kita. Dėgiant bioekonomiką, reikės nemažai padirbėti, o tam e, reikės taip pat nemažai ir investuoti, o tam reikės e, tam reikalingos politinės valios visais ligminimis. Tik tai taip galėsime e, atkurti ūkio augimą ir kurti darbo vietas. Jau minėjau, jog bioekonomika gali prisidėti prie sumanaus augimo. Turime pasinaudoti visomis jau turimomis žiniomis apie tai, kaip galima būtų geriau pritaikyti bioekonomikos savoką. regionų ir vietos ligmenimis, o taip pat ir nacionaliniu bei Europos lygmeniu reikės e, tikrai pasiraitoti rankoves, reikės pasitelkti įvairių sričių ekspertų pagalbą. Dar svar, labai svarbus aspektas tai yra viešojo privačiojo sektorių partnerystė. Ši, a, e, tokios partnerystės sistemas reikia skatinti bioekonomikos sektoriuje. Nes būtent tokios partnerystės gali tapti varomąją jėgą, plėtojant bioekonomiką. Aš taip pat e, norėčiau pabrėžti, jog labai svarbu yra tinkamai šviesti žmonės, ypač regionuose. Tam taip pat reikia surasti e, lėšų, reikia padėti regionams. Reikia skleisti visą turimą informaciją apie tai, kaip galima būtų plėtoti įvairias galimybės regionuose. Ir baigdama, norėčiau dar kartą pabrėžti, kad mes privalome reikalauti, jog būtų užsibriežti labai konkretus tikslai bioekonomikos sektoriuje. Be to negalime leisti, kad kas nors atsiliktų ir kad kas nors būtų pamirštas. Bioekonomiką reikia plėtoti visose sektoriuose, visais lygmenimis ir visoje Europoje. Dėkuoju. Dėkuoju. Dabar žodį sutikime šešėliniams pranešėjams. Ponas Lambert, EPP frakcijos e, šešėlinis pranešėjas. Dėkuoju. Reika man ir puikiai pristatė šį dokumentą, paaiškinu, kaip bioekonomika yra susiję, susijusi su regionų plėtra, paaiškino, kad mes galime iš tikrųjų nemažai ką pasiekti pritaikę šią strategiją. Bet pirmiausia, norėčiau pasakyti štai, kad pirmą kartą Europos komisija pateikė mums e, bendrą, nuoseklę, visą apimančią bioekonomikos viziją. Praeitėje mes turėjome tik tai atskirus tekstus, kuriuose buvo kalbama arba apie pramonę, arba apie uh, aplinkosaugą, arba konkretų atskir, uh, kokį nors atskirą sektorių. O čia turime labai uh, bendrą dokumentą, kuris apima visus sektorius. Be to, ekonomika yra susijusi ir su uh, Europo 2020 Nes mes turime labai aiškius tikslus, turime kurti žalę e, ekonomiką, turime kurti žalias naujas darbo vietas, turime atkurti augimą ir taip toliau. Suprantame, kad kai kalbame apie tokius dalykus kaip ekonomika, turime būti pasiruošę kalbėti ir apie finansavimą, apie investicijas. Jei mes sugebėsime pritaikyti įvairius fondus, tokius, pavyzdžiui, kaip regionų plėtros fondą, būtų labai gerai. Bet nepamirškime, kad ir valstybės narės turėtų nustatyti savo prioritetus. Ir man bus labai įdomu sužinoti, kokie tai bus prioritetai. Bus labai įdomu sužinoti, kokie regionai parodys didė, e, didžiausią susidomėjimą, kurie norės pritaikyti e, tą vadinamą išmanę specializaciją. Juk galima kurti naujus produktus iš naujų medžiagų. Ir ši strategija tam ir yra skirta, kad mes galėtume pasinaudoti jau turimomis žiniomis ir gal, kad galėtume jas pritaikyti praktiškai. Aš manau, kad dokumente patiktoms mintims mes galėtume pritarti. Aš esu šešėlinis pranešėjas dėl Europos technologijų instituto. Ir todėl norėčiau pakomentuoti, kad buvo pasakyta apie įvairių priemonių sinergiją. Mes jau uh, e, keliari metai kalbame apie bio gamybą. Ir būtų įdomu panagrinėti, kaip visus šios dalykus galima būtų suderinti su regionų plėtros e, strategija? Kaip galima būtų suderinti technologinius klasterius, e, jų plėtrą su tuo, ką mes veikiame čia, šiame komitete? Įdomu būtų panagnėti, kaip reiks galima būtų pritaikyti. Dėkuoju, Patrys Tirolien. Madame la Présidente, chers collègues, je tiens tout d'abord à remercier. Pone pirmininkė, gerbėjai kolegos, pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už jos darbą rengiant šį dokumentą. Aš džiaugiuosi, kad yra parinktas šis dokumentas, nes jis žengia visiškai kryptinga kryptimi ir jis siūlo saugoti mūsų gamtinius išteklius, plėtoti žalį ūkį, rūpintis aplinkosaugą. Akivaizdu, jog Europa turėtų visiškai pakeisti savo gamybą ir gamybos metodus, kurie turėtų tapti. De, uh, uh, žalesni ir darnesni. Šiandien Europa susiduria su didžiuliais iššūkiais. Mes turime prisidėti prie to, kad mūsų visuomenė būtų žalesnė, paremta inovacijomis ir kad ji veiksmingiau ir geriau naudotų turimus išteklius. Akivaizdu, kad nuo to priklauso mūsų ateitis. Aš kaip ir pranešėjai norėčiau pasakyti, kad bioekonomika atveria naujas galimybės mūsų regionams ypač tiems regionams, kurie yra sukaupę jau e, e, tam tikras žinias. Tačiau aš manau, kad vien tai pasakyti neužtenka, reikia žengti dar toliau. Turime skirti e, prioritetinį dėmesį moksliniams tyrimams ir jų rezultatų dėgymui. Tam yra skirta bioekonomika. Be to, neužtenka vien tik tai sukurti e, teisinę sistemą, kuri būtų palankė bio ūkiui. Svarbu yra investuoti į naują infrastruktūrą įvairiais lygmenimis ir padėti mūsų gamintojams gaminti ekologiškas prekes visoje Europoje. Be to reikia taip pat mobilizuoti ir Europos piliečius, nes jiems vis labiau rūpi aplinkosaugos klausimai. Bioekonomikos strategija niekuomet nebus veiksminga, je, jeigu ji neapims visus mus. Ir regionų politika šiuo aspektu yra labai svarbi. Komisija tai supranta ir todėl jie ir yra paskelbusi praktinį investicijų į mokslinius tyrimus vadovą. Ir aš manau, kad tai yra svarbus dokumentas. Kaip ir e, mūsų pranešėjai, aš noriu pabrėžti, jog mažos ir vidutinės įmonės vadina labai svarbu vaidmenį e, ir jos turi išlikti labai svarbios bei ekonomikos sektoriuje. Aš taip pat e, manau, kad reikia e, remti mokslinių tyrimų programas, tai teikiant atitinkamą finansavimą bei plėtojant e, mokslininkų tinklus ir skatinant mokslininkus keistis žiniomis. Ir dar vienas dalykas. Aš manau, kad būtina užtikrinti regionų lygmenių atitinkamą švietimą. Būtina atsižvelgti į regionų ypatumus, jūsų, juose sukauptas žinias. Aš manau, kad ši politika turėtų būti veiksminga. Aš džiaugiuosi, kad Europos komisija nusprendė sukurti e, bioekonomikos stebėsinos įstaigą, kurioje dirbtų ekspertai. Dėkuoju Jums už Jūsų dėmesį. Ačiū, Anikos Krizohelos. Dėkui Anikos Izraelos. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjui. Manau, kad ši tema siejasi su klausimu, kurį svarstėme prieš tai - pramonės politika. norime kurti naują ekonomiką, kuri naudotų naujoviškas žaliavas, kuri būtų labai svarbi regionams. Atsinaujinantis energijos šaltiniai yra labai svarbus. Turėtume įgyvendinti šią naują ekonominę politiką tvariai, vengti mokytis iš klaidų praeitie. Ne viskas, ką darėme šioje srityje, buvo sėkminga. Taigi, turime stengtis siekti išvengti problemų, kurias sukurtų netinkamas išteklių naudojimas ar valdymas. Be to visi šie dalykai yra glaudžiai susiję su maisto gamyba ir apsirūpinimu energija. Turėtume renkti vartojimo studijas, vartojimo įpročių studijas, kad galėtume priimti atitinkamus sprendimus, vykdome ekonominės, socialinės, ekonominė, socialinė politika. Manau, kad bioekonomika ekonomika yra neatskiriama nuo šių politikos krypčių. Bioekonomika yra labai svarbi regionams. Reikia aktyviai traukti regionus į bioekonomiką. Ši ekonomika yra svari priemonė stiprinti regionų vystimasi. Strateginiai regionų klasteriai galėtų pasitarnauti vystant tokią ekonomiką, žinome, kad atskiri regionai e, turi konkrečių privalumų. Reiktų tuos privalumus mokėti išnaudoti. Pavyzdžiui, daugelis regionų neturi gamtinių dujų, turi jas įsivežti. Bet, pavyzdžiui, turi miškus, turi žemės ūkio gamybą ir gali pasinaudodami savo ištekliais pasigaminti energijos. Europos lygmenių turėtų vykti dialogas, bendradarbiavimas, keitimasis gerąją praktiką. Kol kas dar nėra bioekonomikos vystimo strategijos bet turime patirtį, atskiri regionai turi patirtį šioje srityje. Pavyzdžiui, vinų gamintojai, alaus gamintojai atskirose regionuose yra, yra, turi patirtį šioje srityje, turėtume pasinaudoti tą patirtimi kuri jau yra. Dar vienas dalykas. Į šį procesą galėtume įtraukti smulkų ir vidutinį verslą. Keičiasi pramonės modeliai, sunkioji pramonė, didelės įmonės mm, nebevaidina tokio svarbaus vaidmens, smulkus ir vidutinis verslas darosi vis labiau išvystytas ir labiau tinkamas bioekonomikai. Visa tai, kas siūloma, yra pažangu ir naudinga, bet tam įgyvendinti reikia finansinių priemonių, regionų plėtros fondo, sanglaudos fondo, uh, žuvininkystės fondo bei kitų finansinių instrumentų naudojimo. Tie instrumentai turėtų būti geriau naudojami, kad prisidėtų prie bioekonomikos skatinimo. Mes žalieji matome vieną problemą, vieną pavojų. Turiu galvoje genetiškai modifikuotus organizmus. čia turime elgtis atsargiai. Turime išsaugoti bioįvairovę. Aišku, kils ir kitų problemų. Turime visą tai turėti galvoje. Odžio Vlasak. Ačiū, ponė. ponė. Pirmininkė. Noriu pasakyti, kad bio ekonomika yra labai svarbus dalykas Europos Sąjungoje, nes apsaugo neatsinaujinančius energijos šaltinius ir skatina vartoti atsinaujinančius energijos šaltinius. Praėjusiais metais komisija paskelbė bioekonomikos strategiją, kurioje numatyta įsteigti šiais metais centrą bioekonomikos ir aišku įvertinti bioekonomikos poveikį. Kadangi pati tema yra labai aktuali, manau, kad reikia atsakyti tada į keletą klausimų. Pirma. Tik penkios valstybės narės iš 27 yra parengusios atitinkamą strategiją. Suomija, Danija, Vokietija, Airija. Kitos valstybės narės turėtų sekti jų pėdomis ir renkti tam tikrus planus. Dabar apie tą centrą, kurį planuojama įsteigti. Jisai turės savo darbuotojus ir jam bus skirtas tam tikras biudžetas. Būtų įdomu sužinoti, ką planuoja komisija Gal komisija norėtų iš karto atsakyti šį klausimą, klausė pirmininkė, nes mums nepranešė, kas atstovaus komisijai, todėl prisistatykite, prašom. Aš esu išteklių generalinio direktorato atstovė Silvija Nemno ir mes dirbame komunikavimo bioekonomikos rytyje. Pirmiausia, prieš atsakant į klausimą, noriu padėkoti pranešėjai ir komitetui už puikiai parengtą nuomonę ir e, sureaguoti į kai kuriuos klausimus, kuriuos iškėlė šešėliniai pranešiai. Komisija gerai supranta, kad bioekonomikos strategijos ir atitinkamo veiksmų plano ilgalaikė sėkmė priklausys nuo to, kaip visą tai bus įgyvendinama vietos ir regionų lygių. Dėl tos priežasties mes bandome užtikrinti tarp regioninį bendradarbiavimą Ir labai džiaugiamės, kad regionų komitetas e, paskelbė savo nuomonę, kurioje pažymėjo būtent priemonių gyvendinimo vietos ir regionų lygių svarbą. Mes taip pat pripažįstame, kad reikalinga susijęti horizontą 2020 struktūrinius fondus bendrąją žemės ūkio politiką ir bendrąją žuvininkystės politiką. To, tą mes tikrai suprantame ir uh, išman, pa, išmanios specializacijos vadove yra atskirai pažymėta, kad daugelis investicijų, kurios jau padarytos arba kurios dar tik planuojamos, turi būti faktiškai vykdomos pagal bioekonomikos politikos skirsnį. Taip turėtų būti galų gale. Ir mes labai tikimės, kad bus žengta būtent tokiu keliu. Dar noriu pažymėti, kaip svarbu informuoti vartotoją apie visus įmanomus bioekonomikos aspektus. Mes kalbėjome apie mo, švietimą kaimo vietovėse, apie įvairias kampanijas skirtas bioekonomikos skatinimui. Tačiau aš manau, kad mums visiems tenka uh, bendras rimtas uždavinys informuoti vartotoją, kuris galėtų pirkdamas rinktis tvaresnės prekes. Dar vienas aspektas tai yra viešoji privačioji partnerystė, kuri nemažai gali prisidėti prie bioekonomikos skatinimo. Kitaip sakant, visi lygiai turi būti susėti tarpusavį vietos, regioninis, nacionalinis ir europinis. Ir galiausiai, kalbant apie bioekonomikos nacionalinės strategijas, dera pastebėti taip, kai kurios valstybės narės pasiekė didesnės pažangos nei kitos bet mes vis tiek e, stengiame skatinti renkti regioninio lygio bioekonomikos strategijas, nes dažniausiai regionoj a, e, pasižymi būdingais tam tikrais aspektais ir savybėmis. Turiu E, pasakyti, kad mes planuojame nuolatos įvertinti pasiektą pažangą bioekonomikos skatinimo srityje, tai leis peržiūrėti ir atnaujinti atitinkamas strategijas, nes bioekonomika atsirado atlikus kartu su jungtiniu tyrimų centru tam tikrą darbą, bet to jungtinis tyrimų centras uh, E, vykdo dar kai kuriuos tyrimus, kurių e, gerų rezultatų mes laukiame. Ačiū. Ačiū toliau. Sisi. Labai trumpai. Komisija paminėjo viešąją privačią partnerystę. Taip, tai yra teisinga. Bet ar neturėtume mes pripažinti, kad nemažiau svarbu susijęti bioekonomiką su socialinė ekonomika. Nes socialinė ekonomika ir yra ta priemonė, kuri leidžia žmonėms bendrai spręsti savo problemas. Bet jas galima spręsti pasitelkiant į pagalbą ir bioekonomikos priemonės. Dėkuoju, panė pirmininkė, labai trumpai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegoms už uh, jų vertingas pastabas. Tikiuosi, kad e, šios pastabos e, galiausiai suguls į pakeitimus. Kaip jau buvo minėta, mes kalbame apie labai svarbius dalykus ir turime savo pasiūlymę labai aiškiai pabrėžti, kas yra svarbiausia. Juk kalbame apie įvairias priemonės, kurias turime išplėtoti taip, kad jos realiai prisidėtų prie bioekonomikos kūrimo. Tai reikia labai aiškiai pasakyti, kadangi da, tokia pozicija yra gyvybiškai svarbi. Ta noriu iš karto pasakyti labai aiškiai. Nenoriu dabar, dabar gilintis į detalės, nekomentuosiu ir skirų pasisakymų. Tiesiog norėčiau pasakyti, kad visos pastabas mano galva buvo įdomios ir aš pasistengsiu jas atsižvelgti. Dėkuoju. Dėkuoju ir pakeitimus galima teikti iki kovo 22 dienos 12 valandos. O dabar periname prie šeštojo darbo tvarkės punkto, tai yra prie pono Vlasiko parengtos nuomonės dėl perspektyvinio politikos planavimo ir ilgalaikių tendencijų ir jų poveikio biudžetui bei pajėgumų stiprinimui. Dėkoju, ponė Primkė, už tai, kad sutikėte man žodį. Perspektyvinės politikos planavimas yra labai svarbus, ypač kai kalbame apie investicijas, apie biudžetą. Laikintis subsidiarumo principo, ilgalaikio socialinių ir ekonominių strategijų kūrimas ir šių strategijų gyvendinimas ES yra įvairių viešųjų organizacijų atsakomybė. Tai yra ir ES institucijos, vyriausybių, ministerijos, regionų ir vietos valdžios e, institucijos. Tam, kad mes galėtume sustiprinti e, šių institucijų administravimo ir valdymo pajėgumus, turime skirti tam pakankamą finansavimą ir galėtume e, paieškoti tokio finansavimo socialinėme fonde bei plėtros, regioninės plėtros fonde. Labai svarbu yra uh, padėti stiprinti šioms institucijoms jų e, institucinius administracinius gebėjimus, e, ypač kovojant su korupcija, mažinant administracinę naštą įmonėms, stiprinant regioninį ir vietos administravimą, teikiant paramą socialiniams partneriams ir nevyriausybinėms organizacijoms, o taip pat modernizuojant politikos vystimo procesus. Labai svarbu yra numatyti ilgalaikę planavimo strategiją. Žinome, kad šiuo metu svarstama ilgalaikio finansavimo programa ir dar neaišku, kaip baigsis dėrybos, bet vienai per kitaip akivaizdu, jog reikėtų gerinti veiksmų koordinavimą nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis. Formuojant bet kokią politiką, o ypač sanglaudos politiką, reikia atsižvelgti į ilgalaikės tendencijas. Todėl aš norėčiau paminėti kelias perspektyvinės ataskaitas, kuriuose gvildenamos būtent ilgalaikės perspektyvos. Taip šių ataskaitų yra ir projektas Europa 2030, kuri buvo pateikta svarstymų grupės Europos vadovų tarybai dėl ES 2030 metų ateities. Taip pat e, paminėtina ir pasaulinė e, ataskaita, kuri vadinasi pasaulinės tendencijos 2030 metai. Ja parengė ES saugumo studijų institutas. Visos institucijos, visi subjektai privalo bendradarbiauti tam, kad mes sukurtume tarp institucinę struktūrą, tarp institucinę sistemą, kuri padėtų mums e, išsiaiškinti nustatyti ilgalaikės e, tendencijas susijusias su pagrindiniais ES politikos klausimais. Ir aš manau, kad kuriant šią sistemą turėtų dalyvauti visų susijusių ES institucijų ir įstaigų darbuotojai. Labai svarbu šį darbą traukti į regionų komitetą, nes jis patikė regioninę perspektyvą. Dėkoju ir lauksiu jūsų pastabų. Žinau, Alfredo Alfonzai, dabar jūs gal pasisakysite kaip šešėlinės pranešės. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Šis klausimas iš tikrųjų yra labai įdomus. Ypač dėl to, kad jis yra susijęs su sanglaudos fondais. Nes mes dažnai kalbame apie mokymus, apie mokymų finansavimą ir labai svarbu yra išsiaiškinti ilgalaikės tendencijas tam, kad mes galėtumėm visoms susijusioms šalims nustatyti, kokių uh, veiksmų reikia ir kokiuose sritise. Gaila, kad Europoje, Europos Sąjungoje dar nesame įpratę svarstyti globaliai, įtraukiant įvairius veikėjus taip pat ir veikėjus regionuose. Tikiuosi, kad šis dokumentas padės mums pakeisti savo požiūrį nes e, e, regionai ir juose veikiantis asmenys galėtų pateikti mums e, savo žiniomis, savo mintimis. Tai tiek. Mes dar pateiksime savo pastabas, ypač apie tai, kaip sanglaudos fondus galima būtų pritaikyti. Dėkuoju. Ačiū, toliau ponas Lambertas. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, iš tiesų yra labai sudėtinga konkrečiai pasakyti, apie ką kalbame. Europos Sąjungoje nemažai diskusijų apie biudžeto išlaidų taupimą, apie taupimo priemonės. Kita vertus, svarstomi ir pajėgumų stiprinimo klausimai bei siekis užtikrinti pakankamą kompetenciją kiekvienu lygiu, tai reiškia atitinkamą įgūdusių darbuotojų skaičių. Taigi visi, kas tik tai gali įkišti ranką į piniginę, bando veikti vienaip ar kitaip. Pavyzdžiui, pranešimo 6-7 punktas. Ten kalbama apie tviresnės strategijas ir apie lėšų skirimą. Aišku, nebijotinai, kad šie dalykai bus daromi ne ES lygio, nacionaliniu lygiu, bet gal reikėtų iš tiesų pagalvoti, ar nevertėtų paskelbti, kokie e, metodai pasiteisina, kokios struktūrinės reformos įgyvendintos ar neįgyvendintos. Pavyzdžiui, Ispanija turėjo tikrai sustiprinti pajėgumus, turėjo su, tie pajėgumai suvaidinti svarbu vaidmenį, kuriant naujas darbo vietas, augant turimas darbo vietas. Bei užtikrinant suteikiant tam tikras garantijas bedarbiams. Taigi, kitaip sakant, visais atvejais yra bandoma pasinaudoti įvairaus lygio patirtimi ir žiniomis, bet svarbu be kita ko kritiškai įvertinti tas sistemas, kurias naudojame šiuo metu. O dėl politinių diskusijų, tai aš manau, būtent politinėse diskusijose reikia rimtai panalizuoti turimas priemonės, nes manau, kad ir jos gali duoti naudos. Aš aišku dabar geriau suprantu visą šį reikalą ir manau, kad jeigu žengsime pono Vlasako pasiūlytų kelių, tai mes žengsime tinkamų kelių. Kągi, ačiū. Jeigu komiteto nariai nebenori pasisakyti, tai paprašysiu komisijos atstovo pasisakyti, o tai yra komisijos pirmininko biuro narys. Ačiū, ponė pirmininkė. Kolega mano pristatys komisijos požiūrį. Ačiū pirmininkė, ačiū komitetų iš galimybę pristatyti mūsų nuomonę. Bet galiu iš karto pasakyti, kad pajėgumų stiprinimas turi irgi būti inovacinis visose institucijose. Žinote, pasaulisgi šiais laikais labai sparčiai keičiasi ir atitinkamai ES strategijos, numatančios ilgalaikės perspektyvos klausimus, yra esminis dalykas. Nes, žinote, tą, ką mes sprendžiame, čia galbūt visiškai kitaip yra sprendžiama Vašingtonoje, Delyje ar Pekine ir yra atitinkamos sistemos. ESPAS, pavyzdžiui, projektą, jūs žinote, mes įgyventai yra strateginės politikos analizės sistemos projektas ir jį įgyvendinant atitinkama žinias turinčios institucijos remdamosi empirinėmis žonėmis ir analitinėmis įžalgomis bandys prognozuoti. Praėjusiais metais kovo mėnesį. Mes taip pat paskelbėme ir pasaulinės tendencijos 2030 metais. Mes kaip tik bandėme numatyti tas tendencijas iki 30 metų, nes tai leidžia numatyti, kur reikės geriau padirbėti. Nes e, pasirinkus konkrečias ryties bus užtikrintas tinkamas tikslinis lėšų panaudojimas. Bandomojo projekto įgyvendinimo patirtis leidžia galvoti apie tolimesnius planus, kurie turės būti finansuojami jau iš naujojo biudžeto. Pats ESPAS projektas apima tris analizės rytis. Pirmiausia, ekonomika, antra, e, pokyčiai visuomenėje ir trečia, tarptautinė valdysina ir galios. Ir visose trijose srityse bus atlikta analizė atsižvelginti tarptautinės sąlygas ir galima tų sąlygų poveikį Europos Sąjungai tam, kad mes surastume praktinės priemonės, kurias taikysime iki 30 metų. Kitas dalykas, kad aišku finansavimas priklausys nuo kitų e, kito, fina, kito daugiametės finansinės programos, kai bus susitarta. Dar turiu pasakyti, kad labai didelis dėmesys yra skiriamas horizontalioms klausimų sąsajoms. Nebejotinai tai pasakyti nėra apie visuomenį, nėra apie valdyseną. Visi trys tyrimai kurie e, turi būti pradėti rugsėjo mėnesį bus atlikti, po jų bus skelbiamos ataskaitos, o projektų vykdymo priežiūra atliks tarp institucinė vadovaujančioji grupė. Tokiu būdu visi yra tolygus. Parlamentas, taryba, komisija ir išorės veiksmų tarnyba. Nebijotinai, kad atliekant tyrimą, jų išvadose bus uh, remiamasi analitinių pagrindų ir vadovaujančioji grupė parengs galutinę ataskaitą, kurioje bus atsižvelgta į tyrimo rezultatus. Tuo pagrindu bus nustatoma ateities ES politika, kito ciklo politika. Dar noriu pasakyti, kad ataskaita 14 metų pradžioje pasirodys, bus paskelbta, o tarp institucinė ataskaita vėliau kitais metais. Taigi tie galiu pasakyti apie patį projektą, bet reaguojant į tai, ką sakė pranešėjas ir šešėliudė. Pradėšėjai turiu pasakyti, kad ESPAS projektas ir yra tas projektas, kuris vykdomas atsižvelgiant į realius poreikius. Anksčiau tikriausiai niekada taip nebuvo kreipiamas dėmesys į tarp institucinės sąsajas. Ir nebuvo įtraukiamas keturių organizacijų, nebuvo įtraukiamas, įtraukiamas kelios organizacijos. Dabargi veikia keturių institucijų atstovai, kurie bando numatyti ateities perspektyvą tam, kad būtų galima turėti kur kas pastovesnę bendradarbiavimo sistemą kurią naudojasi institucijos. Pirmininkė, Ar galiu jūsų paklausti apie rekomendacijų gyvendinimą? Jūs dar nepriėmėte sprendimo, kaip visa tai e, vyks. Jūs tiesiog, kaip vyks praktinis įgyvendinimas ESPOS e, projekto rezultatų. Kaip kitos institucijos sužinosi apie tai ar per parlamento atstovus, ar tai bus daroma per sektorinius generalinius direktoratus, kaip visa tai vyks, ar jūs galite keletą žodžių pasakyti. Taip, ponė pirmininkė, kaip mano kolega sakė, tai yra vienintelis tarp institucinis šiuo metu įgyventinamas projektas. Tai reiškia, kad um, vadovaujantysis komitetas, um, <clears throat> kuris vadovauja visiems projektams, veikia bendrų pagrindų, nes jame dirba tarybos komisijos ir parlamento atstovai. Ši grupė remsis įvairių ataskaitų išvaidomis. Tos ataskaitos dabar rengiamos bus rengiamos iki metų pabaigos, kol bus paskelbtos ir tada jau atsiras galutinė ataskaita 14 metų pradžioje, kurioje bus pateiktos politinės rekomendacijos. Taigi parlamentas šiuo metu dirba darbo grupių lygių. Yra trys tokios darbo grupės. Viena e, analizuoja ekonomikos klausimus, kita uh, visuomenės ir trečia ekonomikos klausimus. Ir parlamento nariai, turiu pasakyti, labai aktyviai dalyvauja, ne mažiau aktyviai negu kitų institucijų nariai. Toliau, kita pakopa. Vadovaujantisis komitetas parengs ataskaitos projektą. Jis bus išplatintas visoms institucijoms 14 metų pradžioje. Kom visis tos rekomendacijos, kurias pateiks įvairūs parlamento komitetai, bus įtrauktos. Aš taip pat mačiau ir pranešėjo rengiamą dokumento projektą. Turiu pasakyti, kad jo turinys labai gerai dera su tuo, apie ką galvoja komisija ir ką ketina komisija siūlyti artimiausias dviejams metams. Aš labai atsiprašau, sako pirmininkė, bet tikriausiai mes turime neprarasti budrumo dirbdami šioje srityje. Nes jeigu mes du kartus svarstysime, ką mes norėtume, kokių rekomendacijų norėtume, tai kaip tada visas tas procesas funkcionuos, kaip funkcionuos regioninė sanglūdos politikos, nes tai yra dvi tos politikos sritis, per kurias yra daromos didžiulės investicijos. Svarbu, kad jos neliktų nuo šalyje. Ir džiugu girdėti, kad jūs ketinate jau renkti galutinę ataskaitos versiją. Na ir kadangi daugiau kolegų nieks nenori komentuoti, tai Odrhai, žodis jums, ar jūs turite ką pasakyti? Ne, ponia pirmininkė, aš nemanau, kad aš čia kažką daugiau galėčiau pasakyti. Su komisija aš dar susisieksiu, mes padirbėsime. Pažiūrėsiu, kaip um, reikia pakeisti kai kurias mano pranešimo dalis ar nuostatas. Ir taip pat uh, viskas, aišku, priklausys ir nuo biudžeto komiteto. O tuo tarpu ačiū visiems. Kągi, ačiū. Vadovaujančiame komitete dar neaišku, kada bus balsuojama, bet iki kovo 22 dienos 12 valandos prašom teikti pasiūlymus dėl pakeitimų, balandį balsuosime komitete, o lybė, pagrindinis komitetas, matyt vis tik tai balsuos vėliau birželį. Taigi aš manau, kad tokiu būdu mes galime baigti šio klausimo svarstymą. Labai ačiū komisijos atstovams, kurie atvyko į jį. Ir šiandien jau čia, todėl mes sutaupėme kažkiek laiko, bet tai yra geras ženklas, ypač europinėse institucijose ir mes galime pereiti prie keli nuomonės apie mėlynai augimą. Jūrų, jūrų transporto ir turizmo sektorių tvaraus augimo skatinimas. Tokia yra tema, taigi šiandien, kada tik būsite pasirengęs. Dėkui, ponė pirmininkė, jūs visad sutaupote laiko, visat veikiate greitai. Dėkui. Džiaugiuosi galėdamas pristatyti nuomonę dėl komisijos pranešimo Melinasis augimas - jūrų, jūrų transporto ir turizmo sektorių tvaraus augimo skatinimas. Tai yra labai svarbus sektorius Europos Sąjungai, leidžiantis sukurti darbo vietų, prisidėti prie ekonomikos augimo, jei tik sugebėsime tinkamai išnaudoti to sektoriaus potencialą. Kiti labai svarbus aspektai yra teisinio iškumo sukūrimas ir investicijos į tas rytis, kurios potencialiai gali labai daug aukti. Norėčiau dabar trumpai tas rytis ir pristatyti. Pirmiausia, čia turime galvoje jūrų regionus. Jūrų klausimai yra regioninės plėtros klausimai, dėl to yra labai svarbus mūsų komitetui. Mūsų komitetas turėtų pritarti, rimtai pritarti šiam pasiūlymam. kaip jau sakiau, turime siekti efektyvaus, aiškaus išteklių naudojimo, atitinkamų strategijų parengimo. Tos strategijos užtikrintų šio sektoriaus augimą. Nuomonėje sakau, kad reikia skatinti sinergijas tarp įvairių instrumentų, remti jūrų klasterius, inovacinės iniciatyvas, kurios yra valstybėse narėse mano šalies programa Infoma. Tai yra bendradarbiavimas tarp mm, geologinių tarnybų, jūros tarnybų ir Airijos jūros dugno tyrinėtojų. Ši programa e, parengs integruotus žemėlapius atspindinčius jūros dugno cheminės fizinės savybės. Labai svarbu, kaip jau minėjau, yra parengti tinkamą teisinį pagrindą, kad būtų galima plėtoti jūrų regionus. Matome, kad kartais siekiai vienoje srityje kertasi su siekiais kitoje srityje, tai sukuria neiškumą, neaiškės sąlygas verslui, neleidžia sukurti pakankamai darbo vietų, neskatina augimo, taigi turėtume vengti tokių klaidų, turėti bendrus tikslus, siekti, kad visi tuos bendrus tikslus suprastų ir jų siektų. Neturime gyventi ir dirbti atsiskyrę vieni nuo kitų. Taigi reikia aiškių praktikų, aiškių praktinių taisyklių jūrų erdvės planavimo ir integruoto pakrančių valdymo srityse. Jei tą turėsime, galėsime vystyti jūrų potencialą. Ir viena iš sričių, kurioje čia galima daug nuveikti, yra atsinaujinanti energija, jūrų, bangų, potvinių energijos panaudojimas regioninės, regioninio vystimos instrumentai turėtų uh, E, siekti ir prisidėti prie tokių energijos ryčių vystimo, turėtume vykdyti bandomosius projektus. Taip pat turėtume turėti ir atitinkamą perdavimų įrangą, atitinkamus perdavimo tinklus, e, nes jei be, be gautos energijos iš bangų vėjų, ir potvinių, bet tinkamo šios energijos e, tinklų perdavimo negalėsime tinkamai ją pasinaudoti. Turime skatinti investicijas į šias rytis, turime sudaryti palankęs sąlygas investicijom. Visa tai labai svarbu ir Europai, nes Europos priklausomybė nuo importuotų energijos šaltinių yra didelė. Dėl to turime numatyti priemonės, uh, kurios leistų tą priklausomybę sumažinti. Aš dalyvavau daugelį apskritojo stalo diskusijų pusryčių parlamente. ES toliau planuojama naudoti jūroje esančius dujų ir kitus išteklius yra atlikti įvairūs vertinimai, rodantis, kad e, tokių išteklių potencialas yra labai didelis ir mano šalyje e, jūroje yra e, daug dujų šaltinių. Žinome, kad daug geriau patiem išgauti dujas Europoje, negu importuoti energiją iš trečiųjų šalių. Akvakultūra ir jos vystimas irgi yra labai svarbi sritis, 90 procentų šių įmonių yra smulkaus ir vidutinio verslo įmonės. Europoje du trečdaliai e, jūros gerybių, kurios yra suvartojamos, yra atsivežamos iš trečiųjų šalių. Turime skatinti šio verslo plėtrą, turime atsižvelgti į akvakultūros verslininkam kylančias problemas, turime padėti jiem tas problemas išspręsti. Turime išsiaiškinti, kokios kliūtis egzistuoja, turime užtikrinti teisinę iškumą. Įvairios grupės vedamos savo interesų gali sustabdyti tokius svarbius projektus. Taigi turėtume uh, turėti moksliškai pagristus argumentus skirtus skatinti akvakultūros plėtrai. Tai yra be galo didelis europinis potencialas, jei akvakultūra vystysis aplinkosaugai nekenksmingų, aplinkos prasme saugių būdų, tai iš tiesų turėsime puikių rezultatų šioje srityje. jūros e, produktų e, potencialas kosmetikoje, medicinoje taip pat yra be galo didelis. Vyksta daug diskusijų ir parlamente šiais klausimais turime siekti, kad tos diskusijos taptų e, realiais siekiais. Galiausia, turizmas. turizmas labai svarbus tvariam jūros regionų ekonomikos vystimuisi, tą pastebiu ir savo šalyje. Mm, turizmas apimtų, apima ir vandens sportą. Čia galima renkti tarp valstybinės turizmo plėtros strategijas, ostų, ostų vystimą, jūros greitkelių strategijas. Visą tai leistų sukurti darbo vietas, geriau panaudoti jūros potencialą. Ir visa tai turėtų būti daroma aplinkai nekenksmingais būdais. E, tai leistų padidinti Europos konkurencingumą, tai leistų kovoti su krizės padariniais. Tai leistų e, toliau plėtoti ekonomiką įvairiose srityse, kurti naujas darbo vietas. Manau, kad visa tai turi labai didelį potencialą. Labai svarbu, kad mes pritartume komisijos pasiūlymui. Labai svarbu, kad tie, kas nori užtikrinti teisinę iškumą ir visą reikalingą infrastruktūrą, turėtų tam padaryti reikalingus išteklius. Taigi, mėlynasis augimas yra naujasis augimas. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju, ponas Patris Tirolje. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, norėčiau padėkoti pranešėjui už nuomonės projektą. Jis labai gerai atskleidžia visas mėlynojo augimo iniciatyvos gerasias pusės. Čia minima įvairi ekonominė veikla, kuri leistų maksimaliai pasinaudoti jūrų gerybėmis. Ši iniciatyva yra labai sveikitina, labai savalaikė, jinai atspindi visą tai, ko turėtume siekti integruotos jūrų politikos srityje norėčiau paklausti, kodėl ne mūsų komitetas, o transporto komitetas yra už šią nuomonę atsakingas, už, už šią temą atsakingas komitetas. Bet čia jau galbūt kitokio pobūdžio diskusija. Tokia jūrų veikla galėtų turėti neigiamas pasiekmes aplinkai. Todėl labai svarbu, kad šis ekonominės plėtros modelis būtų tvarus. Turizmas ar jūros išteklių naudojimas yra ekonomiškai labai didelė ir svarbi veikla. Integruota jūrų politika kurios srityje bus vystoma mėlynojo augimo iniciatyva, atspindi mūsų siekius šioje srityje, bet komisijos komunikate nepakankamai pabrėžiamas tokios politikos tvarumas. Čia turėtume neužmiršti ir bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis, nes jūrų teritorijos yra dažnai tarp valstybinės teritorijos. Tai yra teritorijos, e, kuriuose mėlynojo augimo naudą ir kaštus ES turėtų dalintis su trečiosiomis šalimis. Taigi reiktų geriau pabrėžti ir globalinį šios iniciatyvos aspektą iniciatyvos, kurios siūlomos šiame tekste, šiame komunikate, adresuojamos ir valstybėms narėms, ir visai Europos Sąjungai, bet čia nepakankamai pabrėžiamas regionų vaidmuo. Jei Melinojo augimo iniciatyva teps, taps prioritetinė, manau, kad Europos parlamentas turėtų skirti jai dar daugiau dėmesio. Labiausiai nutolę regionai mėlynajame augime galėtų suvaidinti ypatingos svarbos vaidmenį. Tai sutelktų mūsų bendrąją rinką, labiau integruotų mūsų regionus, ypač turiu galvoje labiausia nutolusias teritorijas. Taigi, e, pritarčiau Europos Sąjungos e, šios politikos iniciatyvai, bet jos neturėtume atskirti nuo finansinių įsipareigojimų. Kokie gražus bebūtų mūsų siekiai ant popieriaus, jie turi būti lydimi ir mūsų finansinių įsipareigojimų. Dėkui. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Dėkuoju. Pirmininkė. Manau, kad labai svarbu yra kalbėti apie tai, jog būtina, būtina yra strategija skirta mūsų jūrų ištekliams. Kai kalbame apie jūrų išteklius, turėtume kalbėti apie jūrų baseinus. ir jūrų baseinai turėtų prisidėti ir jų vystimas turėtų prisidėti prie aplinkos saugos. Be to, šių baseinų strategijos gali taip pat pagerinti ir užimtumo situaciją bei tai, kaip naudojami šiuo metu yra jūrų ištekliai jūrų baseinus reikėtų geriau saugoti. Tam, kad, e, jos, e, kad šie baseinai nesunyktų, būtina taip pat plėtoti ir strategijos gyvenimui reikalingą infrastruktūrą. Kova su tar, a, e, jūrų baseinų taršimu taip pat yra labai aktuali. Dėl visų šių priežasčių mums reikia kurti jūrų baseinų strategijas, kartu užtikrinant, kad įvairios ES turimos ir taikomos priemonės papildytų vieną kitą. Labai svarbu kurti ir klasterius. Tai būtų svarbu ne vien dėl finansinių dalykų, bet ir tam, kad galima būtų geriau apsaugoti jūrų aplinką bei išsaugoti bioįvairovę. Turėtume pradėti diskusiją. Joje turėtų dalyvauti visi suinteresuoti subjektai, atstovaujantis įvairiems ligmenims, nuo vyriausybių iki pač, pačio žymiausio ligmens. Būtent dėl šių dalykų mums ir rūpi tokios diskusijos šiame komitete. Mes žinome iš savo patirties, kad dažnai, kai rengiamos yra strategijos, pamirštama apie tai, kad šios strategijos bus aktualios ne vienai kokiai nors šaliai, bet kelioms šalims Jūrų baseinai nepripažįsta sienų, nei teisinių, nei politinių, nei ekologinių. Todėl turime daryti viską, kad būtų parengtos tinkamos mokymo programos, kurios skleistų naujausias, geriausias žinias įvairiuose regionuose. Mes galime atremti nūdinius iššūkius. Galime spręsti šiandienus uždavinius, galime kurti naujas darbo vietas, žalias ir mėlynas. Svarbu yra taip pat palaikyti ryšį ir su mokslininkais Bet to manau, kad labai svarbu yra surenkti platesnį diskusiją tiek parlamente, tiek komisijoje. Mes nekartai jau esame kalbėję apie atskirus šios strategijos elementus, dabar atėjo laikas ją aptarti kur kas išsameu. Atėjo laikas kalbėti apie mėlynosios strategijos įgyvendinimo gairės, apie tai, kaip reikėtų šią strategiją įgyvendinti pakrančių regionuose kaip galima būtų ją pritaikyti sušvelninant klimato kaitos padarinius. Visus šios aspektus reikėtų apjungti, išnagrinėti ir įtraukti į jūrų baseinų reglamentą. Mūsų politika turėtų būti tvaresnė tam, kad pasiteisintų ilgalaikėje perspektyvoje ir mūsų investicijos. Be to, ši strategija turėtų būti gyvendinama. Reikia pagalvoti apie tai, kaip galima būtų ją finansuoti. Ar ji bus finansuojama bendradarbiaujant valstybei ir e, verslui, ar tai bus privačios investicijos. Taigi klausimų, į kurių mes dar neturime atsakymų, yra daug. Pavyzdžiui, dar reikia pagalvoti apie valdymo planus, pavyzdžiui, apie pakrančių zonų valdymo ir tvarkymo planus. Mes jau žinome, kokia šiandien yra situacija kai kuriuose pakrančių teritorijose, ten, kur buvo imtasi veiksmų, netlikus visų reikiamų tyrimų. Ir žinome, kaip Kartais neapgalvota veikla gali būti pavojinga. Mano šalyje net ketvirtėje visų regionų, kur buvo imtasi neva jūrų apsaugos priemonių, buvo padaryta žala. Ypač nuo tokių neapgalvotų veiksmų nukentėjo kai kurios vietos bendruomenės. Toliau atsinaujantis energijos šaltiniai. Čia taip pat susidurėme su problemomis. Mes norime, kad atsinaujantis energijos šaltiniai būtų tvarkomi darniau, tvariau. Nes mes norime mažinti CO2 išmetimus ir jūrų taršą apskritai. Tačiau vargu ir mums pavyks mažinti CO2 išmetimus ir kartu investuoti vis daugiau į kitų energijos teršinčių energijos šaltinių plėtrą. Be to reikėtų pagalvoti į tai, kaip tvarkomas atliekos uostuose. Turime planą, pagal kurį vietos bendruo, bendrovės ir nevyriausybinės organizacijos turėtų skatinti tokią laivybą, kuri gamintų mažiau atliekų. Taip pat reikia didesnį dėmesį skirti tam, kaip e, galima būtų patobulinti laivų konstrukcijas, laivų technologijas, tam, kad e, jos taptų ekologiškesnės. Mes Graikijoje, pavyzdžiui, šiuo metu susidurime su finansinėmis problemomis ir e, nors nepasinu, kad šie klausimai yra aktualūs, mums sunku yra surasti tinkamą finansavimą. Nereikia pamiršti ir salų nes salos dažnai yra pažeidžiamiausi regionai. Taigi reikėtų nustatyti, kokios technologijos yra žaliausios ir kaip jas galima būtų pritaikyti ir dėkti. Baltijos jūros regione buvo sukurtas tinklas. Tačiau mes tokio tinklo savo regione neturime. Pakrančių regionai ir salos galėtų aktyviai dalyvauti gyvendinant e, tokius bendradarbiavimo projektus, kurių tikslas yra plėtoti atsinaujančius energijos šaltinius. Man yra žinoma apie kelis bandomuosius projektus, kurie jau yra gyvendinami ir aš manau, kad galima būtų uh, įsigilinti į šį klausimą ir panagrinėti, kokie sumanieji išmanieji tinklai, bendradarbiavimo tinklai buvo sukurti. Turizmas ir žvejyba - dar du svarbus sektoriai. Neseniai plenarinėme posėdėje mes kalbėjome apie naują bendrosios žuvininkystės politikos strategiją. Ir aš manau, kad būtų svarbu siekiant mėlynojo augimo taip pat plėtoti ir naujoviškus e, žvejybos būdus. Kalbame apie darnę žvejybą, kuri galėtų mums be kita ko prisidėti, padėti atgaivinti ir pakrančių zonas, kurti naujas darbo vietas pakrančių zonose ir rūpintis biologinę įvairovę. Štai e, tokie yra mano galva svarbiausi šio klausimo aspektai. Žuvininkystės fondas turėtų būti naudojamas tuo met, kai reikia finansuoti veiksmus skirtus tam, kad būtų kūriamos naujo darbo vietos žvejybos sektoriuje. Ir paskutinė pastaba - turizmas. Turizmą reikėtų paremti, pasinaudojant pirmiausia kai kurių regionų, ypač pakrančių regionų privalumais ir ypatumais. Mums nereikia tokio turizmo, iš kurio galima būtų greitai pasipelnyti. Ne, mums reikia galvoti apie ilgalaikę E, perspektyvą, apie ilgalaikį ir kažtų našesnį turizmą. Tai reiškia, kad turime ieškoti visiškai kitokio turizmo modelio. Ir šis modelis turėtų būti tvarus, toks, kuris galėtų būti naudojamas ilgą laiką. Turizmą galima būtų bandyti sieti ir su žvejyba, ir su vandens sportu. Taigi galima būtų pagalvoti apie įvairias turizmo formas. Bet, kaip minėjau, labai svarbu yra užtikrinti, jog šis turizmas ir turizmo plėtra nepakenktų vietos bendruomenėms. Dėkuoju. You very much, eh, François Alfonsi. Ačiū. Trumpai kalbėsiu, ponė pirmininkė. Čia, mm, kadangi kalbame apie jūrų baseinų strategijas, reiktų šią strategiją sieti su esamomis ar busimomis regionų strategijomis. Kitas dalykas, kurį norėčiau pasiūlyti, yra, kad reiktų pabrėžti, kad siekiant mėlynojo augimo ir siekiant mažinti anglės dvideginio išmetimus Atlanto jūros, Atlanto vandenino baseine ir viduržėmio e, jūroje reiktų e, šių tikslų, aplinkosauginių tikslų irgi neužmiršti. Ačiū toliau reikamanam. Ačiū, pana pirmininkė. Norėčiau sureaguoti kai kurios komentarus dėl nuomonės projekto. Pirmiausia, tai turiu pasakyti, kad mūsų šešėlinis pranešėjas tikrai labai pritarė nuomonė ir mano, kad ekonomika, ekonominė veikla yra labai svarbi sritis ir kai kuriuose sritise sukūrėma apie 5 milijonus darbo vietų, turiu galvoje ir turizmo sektorių. Ir nebejotina, tai yra tinkamas pagrindas ir tyrimams atlikti, ir investicijoms daryti. Dar kitas dalykas, kad e, jūrų energija gali padėti mums pasiekti atsinaunančių energijos um, šaltinių panaudojimo tikslų, kuriuos esame iškėlę ES lygių, taip pat, aišku, prisidėtų ir prie mažesnės taršos, nes uh, naudojant jūros energiją yra kur kas mažiau um, teršiama gamta. Nebejotina, kad kai kuriuose srityse dar trūksta ir žinių vietos bendruomenėms. Pirmiausia, turiu galvoje pakrančių bendruomenės ir jas reikia šviesti, kad skatintume pakrančių plėtrą ir atitinkamai ūkio augimą. Dar vienas dalykas, kad reikalinga remti infrastruktūros plėtros projektus Turizmo tikslas yra skatinti ūkio augimą ir tokiu būdu mes, e, jeigu skatinsime turizmą, galėsime prisidėti prie tvarių darbo vietų sukūrimo. Ir ponia pirmininkė, ačiū dar kartą pranešėjai, o savo pakeitimus tikrai pateiksime. Ar e, Marai generalinio direktorato atstovas yra? Jeigu yra, tai prašom žodis jums. Ačiū. Pirmininkė, laba diena. Gal trumpai aš kalbėsiu. Noriu pirmiausia pasakyti, kad dėkojame ir komitetų, ir pranešėjai už tuos e, tei, už tą teigiamą komisijos pateiktos iniciatyvos įvertinimą. Aišku, e, melinasis augimas, kaip e, rodo ir jūsų diskusija, sukėlė susidomėjimą ir svarbus dalykas turimas potencialas. Ką mes šiuo atveju bandome padaryti, tai aišku, nebandome uh, apimti visos jūrų ekonomikos, bet kalbėti apie labai konkrečius dalykus, keletą konkrečių dalykų, kurie galėtų būti naudingi užtikrinant spartesnį ūkio augimą ateityje, kuriant tvaresnės darbo vietas ateityje. Aš visiškai pritariu daugeliu pastabų, kurios čia buvo įsakytos. O jeigu kalbame apie regioninę politiką ir mėlynai augimą, tai a, noriu pasakyti, kad ir regioniai, ir struktūriniai fondai turi būti panaudoti, turi būti užtikrinta sąsaja, nemažiau svarbi sąsaja už e, sąsaja tarp fondų yra ir moksliniai tyrimai, bet tikriausiai reikia pagalvoti, kaip visą tai susijęti su horizontas 2020. Be to, komisija praėjusią savaitę pateikė savo pasiūlymą dėl jūrų erdvinio planavimo direktyvos ir tikėkime, kad visa tai bus svarstoma nors vėliau, bet ir jūsų komitete. Tokiu būdu mes šio pasiūlymu siekiame suteikti didesnį tikrumą įmonėms, bendrovėms, kad jos noriau investuotų į mėlynamąjį augimą. Ačiū ir toliau ponas Keliai, jūsų paskutinis žodis. Ačiū pirmininkė. Na, iš tiesų labai malonu, kad mano kolegos kalbėjo taip nuosekliai ir visa tai, kas buvo paminėta, labai dera tarpusavyje. Nebejotinai, kad e, komisija irgi nusipelno padėkos, bet noriu pasakyti, mes turime pirmiausia labai gerai įvertinti, kokios reikia infrastruktūros. Ir kurdami tą infrastruktūrą mėlynojo augimo, turime galvoti apie jos poveikį aplinkai poveikis aplinkai turi būti kaip galima teigiamas labiau, o ne neigiamas. Manau, kad e, kai tik bus atliktas pradėjęs darbas, bus pradėta nedelsiant įgyvendinti mėlynojo augimo priemonas, nes e, manau, kad gal šioje srityje bus priemonių, kurias bus lengva įdėkti, tačiau kita vertus, aišku, bus priemonių, kurio dėgymas pareikalaus daugiau jėgų, bet jų svarba ne mažesnė labai svarbu pirmiausia išnaudoti jūros energetinį potencialą, nes tai suteiks mums galimybių um, veiksmingiau išnaudoti energiją Europoje. Aišku, e, dabar mes dar esame tik kelio pradžioje, nors tas kelias žada nuvesti labai įdomią kryptimį. Bet komisijai sakyčiau, kad reikia tikrai galvoti apie susijimą su struktūriniais fondais, taip pat su horizontu 2020, nes ypač horizontas 2020 yra aktualus mokslinio tyrimų požiūriu. Taigi, manau, mūsų darbo o, spartos nereikia lėtinti. Pirmininkė, ačiū Šonai. Na kągi, sprendimas pirmiausia dėl pakeitimų teikimo. Siūlau teikti juos iki kovo 27 dienos vidudienio. 22, atsiprašau, dienos vidudienio. Taigi šiandieną posėdį baigiame, prašau visus išeiti iš salės ir salėje pasilikti tik koordinatorius, nes dabar vyks koordinatorių posėdis, todėl prašom visus kitus išeiti iš posėdžių salės kaip galima greičiau, kad mes galėtume nedelsdami pradėti koordinatorių posėdį. Ir ačiū visiems.